Diamo inizio alla commissione. Pradėkime komiteto posėdį. Prašau visų susėsti. Labadiena visiems. Pradėkime savo darbą. Sveikinu visus atvykusius. Pirmiausia, darbo atvarkės tvirtinimas. Turime nedidelį pasikeitimą dėl dešimtojo darbo atvarkės punkto. Gyvulių apsauga juos gabenant. Vicepirmininkas ponas Vačiachovski, kuris yra pranešėjas bei šešėliniai pranešėjai, pasakė, kad jiems reikia daugiau laiko kompromisiniams pakeitimams parengti, todėl dešimtas darbo atvarkės klausimas, pono Vaičiachovskio pranešimas, bus atidėtas 18-19 e, rugsėjo. Jeigu nėra prieštaraujančių, darbo atvarkė yra patvirtinta. Norėčiau informuoti koordinatorius, kad jeigu šiandien mums pavyks gerai ir greitai dirbti, po posėdžio vyks koordinatorių susitikimas. Tokiu būdu mums pavyks sutaupyti laiko, nes rytoj mes turime daugiau darbo atverkės klausimų aptarti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vertimas šiandien yra užtikrintas visomis komiteto kalbomis. Protokolo patvirtinimas, jeigu nėra prieštaraujančių, posėdžių protokolai yra patvirtinti. Aš kalbu apie gegužės 14 ir gegužės 30-31 dienos posėdžius. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad šios dienos posėdis yra transliuojamas. Taip pat norėčiau Jūs informuoti apie susidariusią padėtį. 610 pakeitimų jau yra pakei, pateikta dėl tiesioginių išmokų dosie ir 540 pakeitimų yra pateikta dėl bendros rinkos organizavimo klausimo. Taigi iš viso yra daugiau negu tūkstantis pakeitimų. Taigi norėčiau, kad tų pakeitimų daugiau nebūtų. Ir norėčiau priminti, kad e, sekretariatas yra išsiuntęs laišką, kuriame yra rašoma, kaip teikti pakeitimus dėl BŽUP reformos. Taip pat norėčiau pasveikinti šiandien į posėdį atvykusius naujosios Zelandijos parlamentinės delegacijos narius. Jiems vadovauja gerbiamas Lockwood Smith, atstovų rūmų pirmininkas. Aš norėčiau pasveikinti jūs visus Žemės ūkio komiteto vardu. Sveiki atvykę. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti lankytojų iš Toskanos grupiai. Jūs taip pat esate čia laukiami. Perkime prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Preliminarus pranešimas siekiant teigiamus 2014-2020 metų daugiamatės finansinės programos patvirtinimo procedūros. Kolegos, kaip jūs žinote, diskusijos dėl būsimos daugiametės finansinės programos yra labai svarbios bendrai žemės ūkio politikai. Ir sprendimai, kuriuos priimsime, yra labai svarbus. Prieš dešimt metų Europos vadovų taryba vedė diskusijas dėl dėrybinės dėžutės, kurią pristatė Danija kaip pirmininkantis šalis, EVT tarybose nėra pateikta jokių konkrečių pozicijų arba skaičių, kalbant apie būsimą DFP. Tačiau mūsų komiteto nuomonė, kurią šiandien aptarsime, bus labai svarbi. Mes turėsime galimybę apsispręsti dėl mūsų komiteto pozicijos kurią perdosime e, dėrybiniai komandai iš biudžeto komiteto. Ypač svarbu yra pakalbėti apie dabartinės sumas, kurias norėtume matyti būti įtrauktas į būsimą DFP. Taigi norėčiau Jūs informuoti apie tai, kad rengdamas šį dokumentą rėmiausi parlamento poziciją, kurią ji patvirtino 2011 m. birželio 8 kalba eina apie surę komiteto pranešimą ir taip pat rėmiausi 2011 metų birželio 23 dienos des pranešimo. Abiejose pranešimuose parlamentas labai aiškiai pareikalavo, kad BŽUP biudžetas būtų išlaikytas bent jau tokio pačio lygio kaip ir dabartinėme daugiamečiame periode arba daugiametėje programoje. Taigi, mūsų nuomonėje ši pozicija yra išlaikyta. Taigi norėčiau pasveikinti komisijos atstovus. Matau direktorių Miogelę. Jeigu yra kažkokių pakeitimų nuo mūsų komiteto, jie turi būti pateikti iki rugsėjo ketvirtos dienos iki 12 valandos. Ir ši nuomonė dar kartą apibrėžia mūsų poziciją. Tiek norėjau pasakyti įžangai. Galite prašyti žodžio pasisakyti. Ponas Langai jau paprašė, ponas Lavija ir tada suteiksiu žodį generaliniam direktoriui Miogelė. Ja, dank u, dank u wel, voorzitter. En ik wil u ook uh, bedanken voor. Ačiū, panė pirmininkė. Dėkuoju už darbo dokumentą, kurį mums pateikėte. Manau, kad kalbė, kalbėsiu visų, e, visos EPP frakcijos vardu, kaip, kaip šešėlinė pranešėja, surė komitete. E, puiku, kad darbo e, dokumente yra aiškiai išreikšta, kad tai, kas yra numatyta Europos komisijos, E, mūsų nuomonė yra 10 e, procentų, e, procentų dabartinio biudžeto sumažinimas. Mums reikėtų pasiaiškinti, kaipgi teisingiau paskirstyti tas turimas lėšas tą biudžetą valstybėms narėms. Mums taip pat reikia pasvarstyti, kokios galinės, galutinės pozicijos mes galiausiai laikysimės. Žinome, mes, mūsų atramos taškas bus sūrė pranešimas Tačiau mes nežinome, kasgi bus galiausiai nustatyta daugiametėje finansinėje programoje valstybės narės. Kai kurios valstybės narės yra pateikusios dar griežtesnių reikalavimų dėl kilusios krizės, dėl to kai kurie dalykai gali keistis. Ir jeigu nebus laik, išlaikytas likšilinis biudžetas, tuomet reikės lab, laikytis labai griežtos pozicijos. Jeigu valstybės narės nebus pasirengusios valstybės ES mm, skirti pakankamai lėšų, tuomet mes turėsime valstybės narės, e, e, e, reikalauti, kad valstybės narės būtent nacionalinių lygmenių užtikrintų deramą finansavimą, ypač remiantis antrojų, atsiprašau, antrojų ramščių, kad mūsų biudžetas būtų išsaugotas, kiek įmanoma, mažiau nukentėjęs, mažiau apkarpytas. Taip pat reikia numatyti ir privataus finansavimo galimybės, kurio vis iki šiol nepakankamai naudojomės. Tas potencialas nėra iki galo išnaudotas. Aš pritariu jūsų tekstui, ten išreikštai pozicijai, tačiau norėčiau dar kartą pabrėžti, kad jeigu biudžetas bus sumažintas, tuomet mums reikės performuoluoti savo poziciją. Pirmininkas, dėkoju. Ačiū už Jūsų pastabas dėl pranešimo. Mes e, tas, į tas pastabas atsižvelgsime. Panslavie. Ačiū. Norėčiau pasakyti dar daugiau, kalbant apie pranešimo turinį ir apie daugiametę finansinę programą. Aš manau, kad pirmininkaujančios Danijos uh, pateikti pasiūlymai e, rekomendacijose mums, mūsų stiprino mūsų pozicijas darybose. Mes turime pasistengti, kiek įmanoma, labiau žengti į priekį dar e, ES vadovaujant Kiprui. Ir aš manyčiau, kad e, trilogo metu svarstant 2013 e, biudžetą susidarė įspūdis, jog e, vis dėlto jau buvo automobilis pajudėjo, nors jame dar nesėdėjo vairuotojas. Buvo kalbama apie ūkio augimo skatinimą, užimtumo skatinimą. Buvo kalbama apie 17 procentų e, užimtumo didėjimą, tačiau kita vertus kai kalbame apie daugiamet finansinę programą. Ir prisiminsime tai, kas buvo pasakyta šiandieną iš ryto. Man atrodo, kad tas darbų tvarkaraštis, tie, tas, tas, tai nustatyti terminai yra pernelyg ilgi. Ir pasakyta, jog yra pateikta pernelyg daug pakeitimų pasiūlymų, tačiau kita vertus, ta daugiametinė e, finansinė programa yra kiek e, pernelyg e, sudėtinga, pernelyg e, nepaslanki ir tos dėrybos gali vykti tikrai labai sunkiai. Man atrodo, kad draugė su komisija tu turėsime pasistengti, susitarti dėl kitų e, alternatyvių priemonių, jeigu nebus sutarta dėl galutinio biudžeto. Tai reiškia, jog jau dabar reikėtų apsvarstyti tokią galimybę ir jai pasiruošti. Nes gali įvykti taip, kad ir vėl įvyks konfrontacija tarp tarybos ir parlamento. Pozityvė, ne? Pirmininkas. Na, iš tiesų, tai, ką mes girdėjome ir Eurogrupė, ką šiandieną pasakė, neteikė mums pernelyg daug drąsos, tačiau vis tiek mes turime pasistengti įrodyti, kad parlamentas yra pasiryžęs e, įpūsti naujos dvasios visam tam procesui. Tačiau aišku, be konkrečių skaičių skirtų žemės ūkio politikai mes negalime pernelyg e, konkretizuoti mūsų diskusijos. George Lane, ačiū pirmininkė. Ši e, nuomonė, tiesą sakant, labai svarbus dokumentas, e, kalbant apie Žemės ūkio komitetą, kadangi jeigu e, pažvelgtumėme tai, ką nusprendė DFP darbo grupė, kalbant apie parlamento darbo procedūras, pozicija gana aiški. Dėl kompromiso bus balsuojama komitetuose, bet ne plenarinėje sesijoje. Tad e, dabar ta galimybė yra pasakyti, kur yra galimos raudonos linijos, kalbant apie svarbus finansinius klausimus ir manau labai e, aiškiai reikėtų mąstyti apie tai, kas pasakyta šioje nuomonėje. Kitaip dėrybininkai, e, kurie remsis surio komiteto pranešimu kaip pagrindu dėrybose su taryba ir komisija dėl DFP turinio e, susitarimo. Todėl dabar yra ta galimybė mums išdėstyti savo poziciją. Visų pirma, kalbant apie biudžetą, tai būtų e, galimybė dar kartą akcentuoti, kur yra raudonos neperžengiamos linijos Na, aš atkreipiu dėmesį į tai, kas buvo pasakyta, kad reikėtų gražinti į biudžetą į tą padėtį, kuri reikštų, kad e, yra realus uh, užšaldimas. Na, neturėjome esminių pastebėjimų dėl komisijos dabartinių pasiūlymų. Jeigu kažkur tai galima dar sutaupyti, tai ne, nereikėtų to daryti. BŽP biudžeto sąskaita, man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir tai turėtų būti raudono, raudona peržengiama linija e, šiam daug komitetui. Uh, kalbantis su DFP dėrybininkais. Ir e, klausimas e, yra toks, ar mūsų nuomonė tai reikėtų pasakyti, ar ar nuomonė reikėtų e, pareikšti, nes Įdomu sužinoti, ką kolega Kapelas Santos mato, nes jis savo pasiūlymais pradėjo diskusijas ir mm, mes bent jau turėtume kažką tai pasakyti, kokia mūsų nuomonė yra dėl perpaskirstimo klausimo. Kitas klausimas yra, tai yra tai, kas nepatenka į DFP ir tai, kas patenka į DFP. Kai šiūrė komitetas e, diskutavo, e, dėrėjosi ir balsavo, pastebėjome, kad komisijos pasiūlyme buvo numatyta perimti tam tikras lėšas iš e, e, krizės mm, e, biudžeto. Ar mes manome, kad tai tinkamas požiūris yra, ar mes manome, kad reikėtų sumokėti tas e, lėšas. Iš tikrųjų, tų lėšų vis dėlto nėra, tik tai e, krizijos atveju tos lėšos būtų, ar mes norime, kad tai būtų įtraukta į biudžetą. Kokios pasiekmes būtų, jeigu tai būtų sugražinta į biudžetą, bet išteklių nebus, e, tai kokia mūsų pozicija bus? Ką mes norime matyti šioje nuomonėje, nes Dabar ta vienintelė galimybė bus pareikšti e, tai, ką Žemės ūkio komitetas mano apie tai, kur yra neperžengiamos raudonos linijos. Jūs pradėjote diskusijas pradinių darbinių e, dokumentų, mes turėtumėm atsargiai dėl to pagalvoti, e, kuo mes užpildysim nuomonę, kalbant apie šiuos esminius klausimus. Ačiū, Džordžiai. Pritarčiau tam, ką Jūs sakėte, vienintelė reali galimybė akcentuoti mūsų poziciją dėl DFP yra ši nuomonė. Teskime diskusijas. Dabar jau daug kas paprašė žodžio. Luis Kapelos Santos, po to ponė Maginės. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėjau pritarti tiems, kas e, gyrė jūs už jūsų atliktą darbą. Panas Lajonas minėjo labai aktualų klausimą. Pirminkančios Danijos parengtam dokumente kalbama apie perpaskirstimą, nesenai poziciją patvirtino ir e, vadovų taryba. Šio klausimu turėtumėm nagrinėti e, šį klausimą, nes tai viena turbūt iš jautriausių politiškai sričių ir e, turėtumėm visą savo energiją skristi, e, skirti šios, šio klausimo sprendimui dėl likusios nuomonės dalies. Čia puikiai atspindėta tai, ką išsakė anksčiau komitetas, todėl sveikinimai atlikus šitą darbą. Ačiū Laisui, kolegos. Dabar turėčiau vėl kai ką pasveikinti, nes iš tikrųjų Naujosios Zelandijos delegacija tik tai dabar atvyko, mes jau jiems plojome, bet jų dar tuomet dar nebuvo. Norėčiau dabar širdingai pasveikinti gerbiamą Lokudas e, Smitą, kuris e, yra Naujosios Zelandijos e, atstovų rūmų pirmininkas ir noriu pasveikinti ir kitus kolegas atvykusius šiandien į Europos parlamento Žemės ūkio komitetą. Ačiū. Teskime. Toliau, ponia Maginės. You, chairman, uh, your... Ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums už aiškiai suformuotą darbo dokumentą. Gal ir kolegoms iš Naujosios Zelandijos kyla problemų su žemės ūkio finansavimo klausimais, bet gal tos problemos yra kitokios. Norėčiau šį beitą pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Man raudonoji linija yra štai tokia yra, jūs sakėte, kad tūkstantis pakeitimų yra pateikta ir tai yra tik pradžia. E, visose šitose pakeitimuose ūkininkai reikalaujame daryti kur kas daugiau, o mes jiems teikime mažiau paramos. Taigi mano raudonoji linija yra tokia. Jeigu biudžetas nebus toks, kokio nori parlamentas, tai mes sumažinsime tuos pakeitimus. Nepriimtina e, reikalauti iš ūkininkų daugiau, taikyti įvairias direktyvas ir tuo pat metu atimti iš jų paramą, paramos lėšas. Ačiū. Dėkoju, Marijat. Taip, aš su jumis visiškai sutinku. Ir dėl DES pranešimo buvo balsuojama didžia, didelė balsų dauguma, taip pat ir SURE pranešimui buvo pritarta. Dabar Brita Reimers ir Elizabeth. Prašom, Brita. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti už šį labai gerai struktūrizuotą dokumentą, kuriame yra susitelkta į atskirius konkrečius punktus. Ir turiu pasakyti, kad šiuo metu baiminuosi, kad dėl diskusijų, dėl Europos krizės mes užmirštame kai kuriuos svarbius dalykus, kurie svarbus yra mūsų biudžetui, ES biudžetui kad tas ES biudžetas yra saliginai nedidelis ir aš abejoju, ar apskritai dėl to mes esame rimtai vertinami ir dėl to mums yra, tuo, tuo sunkiau yra kovoti už biudžetą, žemės ūkio biudžetą, jo didinimą. Mums reikia parodyti valstybėms narėms, kad ir mes esame drausmingi, e, užuot drausminę vien tik tai valstybės narės, tačiau kol kas taip dėja nėra. Uh, Aš džiaugiuosi, kad dabar vyksta tokios įdomios diskusijos šiais klausimais ir aš tikiuosi, kad mm, suformuluosime aiškę bendrą poziciją, kurią visi palaikysime. Dėkoju. Lyza, o po to kiti kolegos. Pritariu prieš tai kalbėjusiai kolegiai dėl mm, žemės ūkio biudžeto mažinimo. Uh, Tai yra labai pavojinga tendencija, ponas Langinas apie tai kalbėjo. E, tokia tendencija yra labai ryški iš valstybių narių pusės, kadangi jos savo ruoštų irgi jaučia didelį spaudimą. E, finansų ministrai e, nuolat kalba apie taupimo potencialą, kuris dar neišnaudotas. Yra nuolat, būtina nuolat pabrėžti, kad žemės ūkio finansavimas ir kaimo plėtra yra, vien, yra tie ramščiai, kurie padeda e, didėti mūsų geroviai, tad reikia kovoti už tą e, žemės ūkio biudžetą, e, stengtis jį bent jau išsaugoti tokį, koks jis buvo iki šiol. E, Ir reikia, kai kalbame apie pirmąjį ramstį ir tiesioginės išmokas, mums reikia aiškiai parodyti, kad kaimo plėtrai turime skirti didelį dėmesį, kad tai turi būti prioritetas, už tai turime kovoti. Giovanni Lavija apie tai kalbėjo, kad e, draugė su komisija turime apmarstyti ir planą B, kasgi įvyktų, jeigu dėrybos nepasibaigtų laiku. Ir e, tiesioginių išmokų srityje tų problemų gal ir nėra tokių didelių, mes toliau galime remtis likščioliniu biudžetu ir dirbti taip kaip iki šiol, tačiau kaimo plėtros e, biudžeto kontekste iki 13 metų gruodžio 30, 31 dienos yra paskutinis terminas, kuomet reikia pabaigti e, visas vykstančias problemas, e, atsiprašau, programas, dėl to mūsų žemės ūkio sektoriaus atstovai jaučia didelį spaudimą. Tad labai puiku, kad yra pateikta pakeitimų pasiūlymų šio klausimu. Dar dėl skaičių. Prieš keletą savaičių buvo pateikta studija E, kuri lygina žemės ūkioj e, tenkačias išlaikas, išlaidas įvairiose valstybėse narėse. Ir mes matome, kad jungtinės valstijos teikia, e, moka tris kart didesnės subsidijas savo žemės ūkio sektoriui negu ES. Ir aš manau, kad mes turime tuos, į tuos dalykus atsižvelgti ir atkreipti valstybių vyriausybių vadovus, dė, vadovų dėmesį į tai. Mums reikia užtikrinti ir e, stengtis, kad ES e, žemės ūkis taptų konkurencingas ir išliktų konkurencingas tarptautiniu mastu. Albertas, Agniu. Anju. Po to des. Ačiū pirmininkė. Man buvo labai įdomu išklausyti pono Lavyje. Jo darbas iš tiesų yra nepavydėtinas. Jis turi spręsti dėl e, komisijos pasiūlymo dėl BŽUP reformos. Jis e, sako, kad nepaisant jo sunkaus darbo ir jis iš tiesų labai daug dirba, kad viskas yra nebekontroliuojama. Winstonas Churchillis e, tokioje situacijoje pasakytų, kad niekas nejuda iš vieno taško. Ir Jis sakė, kad Danija tiesiog neišsprendė šio klausimo ir tai man kelia e, nerima. Per pirmus šešis mėnesius nebuvo e, priimta sprendimų. Danija yra žinoma dėl savo žemės ūkio. Ir ar mes galime tikėtis, kad Kipras, kuris pirmininkaus ES antrąjį pusmetį, išspręs šį, šią problemą. Kipras tikrai negarsėja savo žemės ūkiu. Taigi aš bijau, kad šis klausimas pasieks panikos tašką. Aš norėčiau pritarti Levijos klausimams komisijai ir paklausiu taip pat, ką jūs ketinate daryti. Taip pat norėčiau pridurti ir dar vieną klausimą komisijos atstovui. Ar visa tai bus tiesiog mums primesta ir mes turėsime tai patvirtinti. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju Anju. Alberdes. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti ir pritarti tam, kas jau buvo pasakyta. Mūsų frakcijai svarbus klausimai buvo paminėti, kolega Lavija ir kiti, kitų frakcijų atstovai parodė, jog visi sutarėme dėl tų probleminių punktų. Uh, Ponas Makinis kalbėjo apie e, žemės ūkio e, finansavimo lygio išlaikymą. Europos komisija yra, e, planuoja didelius biudžeto apkarpimus. Ir pažvelgus į tą 7 procentų taisyklę, kuri yra tikrai visiškai neprasminga ir kai kurios kitus pasiūlymus ir priemonės, matau, jog žemės ūkio sektorius gaus e, tikrai mažesnį finansavimą negu iki šiol. E, mes turime sutarti dėl ES e, žemės ūkio sektoriaus finansavimo lygio. Mes turime laikytis tų įsipareigojimų, kuriuos buvome prisėmę ir kuri, dėl kurių buvome susitarę pastaraisiais metais. Aš uh, Vis dėlto turiu pasakyti, kad e, dėja labai daug ko tikėtis negalime. E, e, nepanašu, kad valstybės narės greitai susitars ir 2013 metų pradžioje prasidės, bus pradėta vykdyti žemės ūkio, bendro žemės ūkio reformą. Tačiau komisija turi suvokti, kad dėl tos reformos turime sutarti tik tai, tuo, galime sutarti tik tuomet, kuomet bus aiškiai susitarta dėl finansavimo skaičių. Uh, Jeigu bus e, biudžetas apkarpytas 20 procentų, padidint, padidint, padidint, padidint, tuo pat metu padidėjant 30 procentų biurokratijai ir panašiai, tuomet aišku, kad mes dėl tokio biudžeto neprit, tokiam biudžetui nepritarsime. Tačiau jeigu bus laikomasi protingos pozicijos, mes jai pritarsime ir tai, bus, e, tai jai pritars ir mūsų e, žemdirbiai, nes būtent mūsų piliečiai žiūri ir laukia iš mūsų teisingų sprendimų. Mes nenorime, kad, kad mūsų vartotojams e, tektų didelė finansinė našta, kad, jiems, kad jie būtų priversti pirkti brangesnius žemės ūkio produktus dėl to, kad mes mažiname finansavimą. Mes turime e, stengtis, kad Europa užtikrintų deramą žemės ūkio sektoriaus finansavimą. E, Pilar Jar e poi Michel Dantin. Ačiū. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nes Langinas. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, manyčiau, kad yra ne, tikrai išžulų iš valstybių narių pusės e, kurios akivaizdžiai slepia nuo mūsų, kiekgi jos ketina skirti žemės ūkio sektoriui. Man yra tiesiog baisu, kad yra kalbama apie užimtumo skatinimą, žemės ūkio, atsiprašau, ūkio ska, e, augimo skatinimą, tačiau nekalbama apie žemės ūkį, apie jo paramą. Uh, nes ir pirmojo ramščio srityje yra daugybė darbo vietų, milijonai darbo vietų, reikia taip pat jas išsaugoti, reikia kurti naujas. Mes juk turime stengtis išsaugoti dar, tas, e, tas darbo vietas, kurios jau egzistuoja. Ir, žinoma, dėrybų partnerį galime vertinti rimtai tuo met, kai jisai elgesi nuosekliai ir protingai. E, tai reiškia, jog e, tokiu atveju, kada yra deramasi dėl to paties biudžeto išsaugojimo, Tačiau jeigu e, biudžetas iš esmės skirsis nuo likščiolinio, tuomet mes negalėsime jo patvirtinti. Visą tai e, susiję tarpusavėje mes turėsime tuomet galvoti, kasgi bus toliau. Ir kaip buvo pasakytas, bus mažiau pinigų, daugiau biurokratijos, tai yra absoliučiai nepriimtina, dėl to e, prašyčiau kad e, mes visi taip pat laikytumėmės labai e, vieningos pozicijos, elgtumėmės nuosekliai, kad e, pasiektumėme tų tikslų, kuriuos esame užsibrėbę šią žemės ūkio politikos rytie. Ačiū. Merci, monsieur le président. Merci pour euh, le travail qui a été. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už nuveiktą darbą, patikėtą dokumentą Žemės ūkio komitetui. Manau, kad turime elgtis labai realistiškai. Biudžeto klausimas ir konkrečiai žemės ūkio biudžeto klausimas yra svarstomas valstybių vyriausybių vadovų. Žemės ūkio klausimai yra labai svarbus daugeliu valstybių narių ir mes matome, kad kai kurios valstybės narės uh, naudojasi šiuo klausimu, šią temą ir biudžeto perskirstimo temą, kad darytų e, įtaką apskritai biudžeto sudarimo klausimams. Ir man manau, kad mes turime išsameu pasvarstyti, kaipgi elgtis šioje situacijoje. Mes esame e, tarsi įkalinti mūsų 2003 metais priimtų sprendimų iki 27 metų elgsimės taip, kaip, kaip esame nus, nus, nus, to, pagal tokias taisyklės, kurias esame nusistatę iki 2015 metų. Tokia politika buvo suformuoluota tais laikais, kuomet dar buvo manoma, kad e, laisvoji rinka e, sureguliuos e, visus reikalus ir vis dėlto laikai pasikeitė, mes gyvename kitame pasaulyje ir matome, kad rinkos pačios negali, sa, sa, nepasiduoda tą tai savireguliacijai, e, yra įvairūs, įvairūs e, kainų sviravimai, į kuriuos e, būtina reaguoti. Kai kurios valstybės narės yra prieimusios atitinkamus politinius sprendimus ir jos yra numačiusios papildomus, e, papildomus e, e, dotacijas, papildomą finansavimą savo žemės ūkio sektoriams, pavyzdžiui, Brazilija ar Argentina, kaip sakė kolegė Köstinger, jinai matė skaičius, kokie, pažiūrėjau, jungtinėse valstijose, mes matome, jog kitos valstybės iš tiesų, kaip jungtinės valstijos, daro gerokai daugiau savo žemės ūkiui negu mes tokia yra realybė, tai mes turime reaguoti, turime apginti dabartinę savo poziciją. Nenoriu pasakyti, kad šventro žemės ūkio politika neturėtų toliau būti plėtojama, žinoma, taip, tačiau, kai kalbame apie biudžetą, mes turime e, save lyginti su kitais pasaulio žaidėjais. Pasaulis stipriai pasikeitė per tos ke pastarosius keletą metų mes neturėtume būti tie, e, e, rodyti kažkokio paklusnumo čia parlamente, mes turime aiškiai parodyti savo poziciją, aiškiai pabrėžti, kad e, žemės ūkio sektorius turi išlikti rentabilus, būti konkurencingas ir išsaugoti savo pozicijas pasaulio mastu. Dėkuoju Mišeliui. Mes turėtume, aišku, stengtis aptirtis apginti savo poziciją. Dabar ponas Sikerski. bardzo przepraszam. E, oczywiście tu między nami panuje duża zgodność, dlatego że. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes dabar komitete turime nuomonę ir suprantame, kiek išlaidų reikia žemės ūkiui. Tai yra svarbus mums klausimas, mums gerai pažįstamas klausimas. Ir dabar turėtume pagalvoti, ar Žemės ūkio komitetui nereikėtų imtis ypa, primti ypatingą poziciją dėl BŽUP reformos, nes šie abu klausimai yra susiję. Mano klausimas yra toks, ar mes tą turėtume padaryti dabar, ar galime atidėti tolesniam, vėlesniam laikui. Dėl to mes taip pat turime apsispręsti. Aš kalbėjausi su kolegomis Lenkijos parlamente. Taigi turėjau galimybę pabendrauti su kolegomis Lenkijos parlamente apie žemės ūkį ir jie atkreipė mano dėmesį į kai kurias problemas. Jie sakė, kad bendrųjų reikalų tarybos posėdėje dėrybos jau pradėtos. Ir tose dėrybose yra svarstomas ir žemės ūkio klausimas. Kai kurie pasiūlymai dabar yra gerai žinomi ir valstybės narės puikiai žino, kad tos dėrybos vyksta. Gali būti, kad Europos vadovų taryba priims savo sprendimą, tačiau mums reikia palaikyti ryšį su ministrais pirmininkais, kurie dalyvaus vadovų tarybos posėdėje. Turime palaikyti su jais nuolatinį ryšį ir turime žinoti, kaip per pastarosius metus būdavo formuojamas žemės ūkio biudžetas. Aš manau, kad mes nepakankamai atkreipiame dėmesį į plėtrą ir pokyčius žemės ūkio sektoriuje. Ačiū. Dėkuoju ponui Šikerski, Jose Bove ir Martin Hosling. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisakyti šiuo esminiu klausimu. Panašiai kalbėsiu kaip ir kolega Dantan Mane neramina biudžetas, bet dėl kitų priežasčių, niekad minėjo kolegos. Aš manau, svarbiausias dalykas yra bendrosios žemės ūkio politikos legitimumas. Jeigu BŽUP trūks legitimumo, tai piliečiai mūsų pradės klausti, kodėl mes finansuojame žemės ūkio veiklą, kuri greuna aplinką ir nesukuria aukštos kokybės produkcijos. Visa tai yra žinoma ir piliečiai taip pat žino, kokia yra situacija. Pateikti pasiūlymai eina visiškai neta linkme. Galime pažiūrėti ir pamatyti, kad nepadaryta pakankamai pažangos lėšų apribojimas e, buvo padarytas neatsižvelgiant į ūkininkų poreikius, ypač smulkiųjų ūkininkų poreikius. Aplinkos apsaugos priemonių taikymo reikalavimas yra kitas dalykas. Taigi piliečiai gali klausti, kodėl mes skiriame tiek daug lėšų žemės ūkiui, e, kuris galiausiai pagamina mums žemos kokybės žemės ūkio produktus. Ačiū. Intervengo su quello che dice Bove, magari farò qualche consiglio. Ačiū. Jose Bove, Martin Hoisling. Dar grįšime prie išsakytų minčių. Martin Hoisling dabar žodis. Šiaip nebenorėjau nieko sakyti, nes mes jau pakankamai diskutavome šio klausimu, tačiau vis dėlto nesusilaikiau. Iš tiesų, e, kolegos kalba apie mūsų e, sutarimą kadangi mes priklausome krikščionų demokratų šeimai, galbūt man reikėtų Berlyne šio klausimu pasikalbėti, kadangi e, vis dėl, būtent Berlyne labai didelis, e, būtent Berlynas didžiulė daro spaudimą visai Europos Sąjungai dėl finansavimo klausimų, dėl biudžeto klausimų. Galbūt tikrai Berlyne reikėtų man e, pakovoti dėl to, kad nebūtų biudžetas mažinamas 28 milijardais ir panašiai. E, kad e, tas biudžeto, biudžetas karpomas e, žemės ūkio biudžeto sąskaita yra iš tiesų netoleruotinas dalykas. Noriu pasakyti, kad sąsaja tarp reformos ir pinigų yra tikrai labai akivaizdi ir svarbi. Mes turime sutarti dėl sutarti dėl tos reformos vykdymo, tačiau e, tai yra sėtina su žemės ūkio skirtų, skirto finansavimo dydžiu. Dėl šio reikalo mes čia šiuose rūmose nesutarėme. Bet, e, tad aš noriu pabrėžti, kad ta žemės ūkio reforma e, turi būti mūsų suvokiama kaip labai svarbus dalykas. E, neturėtume kalbėti vien tik tai apie mūsų e, žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didinimą, nekalvodami tuo pat metu apie tą e, būtiną reformą. E, mes pasaulio rinkose negalėsime būti konkurencingi, jeigu nemažinsime savo subsidijų. Tad turime e, skatinti žemės ūkio sektoriaus tvarumo didinimą, užtikrinti tą tvarumą e, ir dėl to kalbėti apie žemės ūkio reformą. Ačiū, Martinai. Meridė, vėl žodis. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėl paprašiau žodžio, bet man, manau, kad būtų neatleisna, jeigu nesureaguočiau į tai, ką sakė ponas Buvė. Bandžiau rasti tuos tyrimus atsiusius kolegom pastarosiam savaitėm apie e, visuomenės nuomonę dėl žemės ūkio ir jo indėlio į aplinkosaugą. E, rezultatai labai teigiami ir nesutar, nepritarčiau dėl daug ko, kalbant apie tvarumą. Na, sakyti, kad visuomenė blogos nuomonės apie žemės ūkį neteisinga, remiantis e, naujausių tyrimų ir norėčiau tai pažymėti. Dabar dėl legitimumo. Manau, kad tai pagristas klausimas, tačiau e, ką aš sakiau, kad uh, ūkininkų prašoma padaryti daugiau ES ir kalbėsime apie žemėnaudą, žemėnaudos keitimą, kalbėsime apie sudėtingas taisyklės, mažesnius CO2 e, išmetimus. Tad neturėtumėm atsiprašinėti dėl to, kaip darome reformas, ką darome su biudžetu, bet norėčiau kolegų dėmesį atkreipti į naujausius tyrimus ir pasižiūrėkime, ką iš tikrųjų žmonės galvoja apie žemės ūkį, ūkininkus ir apie jų e, indėlį į kaimo aplinkos saugojimą. Ačiū, dabar jau kalbėjo visi norėjusių komitete, kreipsiuosi į komisiją, panas Meglė. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju iš įdomią diskusiją, kurie, mano manimu, tikrai aiškiai parodė, kokios pozicijos laikosi atskiri šio komiteto nariai dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir dėl jos finansavimo. Mes patenkinti komisijai teikiamą paramą iš jūsų pusės. Tai yra, kad komitetas tengiasi paskatinti e, dėrybas dėl, e, dėl DFP, nes komisijos tikslas yra lygiai toks pat Prieš keletą dienų mes e, pateikėme atnaujintus skaičius dėl e, DFP rėmuose. Ir jie jau yra pateikti, juos galite matyti. Ir mes esame tikrai labai dėkingi už jūsų paramą, kad tą procesą jūs stengiate pagreitinti ir kaip mes sprendžiame iš pirmininkaujančio Kipro pasisakymų šiais klausimais, matome, jog ir Kipras stengiasi šiam, šiam procesui pūsti e, naują dvasę ir panašu, kad artimiausiamis savaitėmis e, visą tai įgys dar didesnį pagreitį. Komitetas paklausė, ar nebūtų verta pasvarstyti apie planą B. Aš manau, kad dar toks, tai da, dabar dar nemetas mąstyti apie, apie planą B, apie kažkokį atsarginį variantą. Aš manau, kad tai būtų kaip tik neteisingas signalas, kurį daugelis suprastų kaip mūsų e, pasidavimą, nenorą ir laiku užbaigti dėrybų. Kita vertus, ar yra galimybė iki metų pabaigos e, sutarti dėl DFP ir galų gale laiku pradėti gyvendinti e, žemės ūkio reformą, tai yra 2014 metais jų pradžioje buvo. Buvo nekarta, kai kurie iš jūsų teigia, kad e, komisija savaip interpretuoja DFP ir žemės ūkio reformą visiškai siūstama netokius signalus, kokius reikėtų siūsti. Tačiau aš norėčiau Jūs patikinti, kad komisija ir toliau dės visas pastangas, kad būtų susitarta, kiek manoma greičiau, atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriaus atstovų interesus. Dėkoju. Bene, ringrazio la Commissione. Ačiū komisijai. Ačiū kolegoms, kurie pasisakė. Dabar ganėtinai aišku, kokia Europos parlamento pozicija. Tai buvo nekarta kartuota šiame komitete ir plenarinėme posėdyje aiškiai dauguma pasisakė. Ir tai siejasi su tikslais išsakytais politinių išbandymų komitete, jo, pranešime. Tai nekarta minėta kitose pranešimuose ir pono Lajan ir pono Deso pranešimuose. Ir labai norime tvirtai laikytis tų neperžengiamų linijų, kalbant apie biudžeto negatyvas, kad galėtumėm susidoroti su naujais iššūkiais. Pritariu kolegoms dėl jautrių klausimų. Uh, turėtumėm atkreipti dėmesį į naujus išbandymus tenkančių žemės ūkiai, konkurencijos pasaulyje, kuris kitoks negu anksčiau, matome nestabilumą tarptautinėje rinkoje, kainų sviravimus, ūkininkai susiduria su sunkumais atsižvelgiant ir į reformas, konkrečiai BŽP reformą. Turėtumėm atsižvelgti į tai, į kokius dabar įgaliojimus turi Europos parlamentas Lisabono sutartį ir uh, todėl uh, turime galvoti, kaip spręsti žemės ūkio įtenkančius iššūkius. Ačiū uh, kolegoms už visą įdėtą darbą ir uh, tikiuosi, kad uh, pranešimas bus praturtintas pakeitimais, tikiuosi, kad pakeitimų skaičius bus toks, kad bus galima juos iš, išnagrinėti. Turime dirbti tikslingai, būti stiprus konkurencingi, atsiliepti į naujus iššūkius. čia mums galimybę pareikšti savo nuomonę. Pakeitimo patikeitimo terminas rugsėjo 4.12 valanda. O dabar galime eiti prie kito darbo atverkės klausimo. Tai penktas klausimas, glaudžiai susijęs su to, ką jau nagrinėjom. Tai bus ES 13 finansinių metų bendrasis biudžetas. Už nuomonės rengimą atsakinga Ester Delangė. įgaliojimai buvo e, suteikti gegužės 31-ąją e, trišaliam susitikimui. Na, o dabar suteiksiu žodį Ester Delangė, kad e, ji padarytų įžangą, o po to žodį suteiksiu kitiem kolegom. Ačiū pirmininkė. Taip iš tiesų tie, kas atsakingi už biudžetą, kiekvienais metais turi dirbti ilgiau, vėliau išeina atostogauti, nes laukiame, e, kol ketvirtadienį nulatinių atstovų komitetas pareikš savo nuomonę, mėnesio pabaigoje greičiausiai e, taryba tai e, tvirtins šiek tiek vėliau negu paprastai, galbūt dėl to, kad tai yra paskutiniai dabartinės perspektyvos metai, Tai e, reiškia, kad klausimas jautrus. Ponas Lavija minėjo, kad žemės ūkiai numatytas vadinimas 7 procentai išmokos bus didinamos tik tai 2 procentais. yra problemų su dar neišmokėtom išmokom, nes e, regioninė politika numatoma keliarių metų laikotarpiui. Na, o kalbant apie tarybą, turėčiau pasakyti, kad e, daug valstybių narių kritiškai vertina 7 procentus ir taryboje perspektyvos pradžioje buvo daug kas žadėta. Tad jeigu įsipareigoja, tai galų gale turi ir sumokėti, o mokama yra daugiau laiko tarp pabaigoje negu pradžioje, kitaip tariant. Galbūt šitą problemą sukūrė pati taryba didesnė įsipareigojimai, maž, mažesnės išmokos negu kad buvo e, nustatyta. Kita priežastis su nuliniu pasiūlymu, kad taryba nustatė pačius įvairiausius prioritetus, e, nenumatydama lėšų. Norėčiau kreiptis į kolegas. Jau anksčiau kalbėjome, jog uh, nagrinėsime uh, ne tik tai, tai, kur daugiau lėšų reikia, bet kur galima e, sutaupyti. Tad e, lauksiu kolegų pasiūlymų, svarbu, kad ne tik tai šešėliniai pranešėjai kalbėtų, kad ir kiti kolegos kalbėtų, e, kur matytų galimybės. Koreperas pateiks preliminarius skaičius to, kas svarsto taryba. Palyginti su ankstesniais metais, linijiniais karpimais, bus karbamos atskiros eilutės, pavyzdžiui, iš remimo priemonėms skiriama 8 milijonais mažiau. Tai stebina, kadangi pernai buvo paveikta, paveiktas vaisių daržovių sektorius, Ispanijoje, Niderlanduose buvo problemų su pipirais, agurkais Tad e, krizė buvo ir e, sakėme, kad svarbu teikti informaciją vartotojams, reikia, reikia šviesti, o kas buvo padaryta. Gamintojų organizacijos yra vienas iš svarbiausių dalykų, kalbant apie e, reformas. Ir uh, neturi būti e, taip e, tokios situacijos, kad būtų e, daugybė gamintojų ir labai nedaug distributorių. Taryba nori mažinti finansavimą, šimtų milijonų mažiau kaimo plėtrai ir panašiai, kiek realu yra sakyti, kad 300 papildomų milijonų bus gauta komisija turbūt labai optimistiškai galvoja apie tai, kiek lėšų gaus iš valstybių narių. 300 milijonų, man atrodo, yra toks klasikinis ne, nerealių pasiūlymų pavyzdys. Įdomu išgirsti tarybos poziciją dėl to, ką ji mano esant uh, įmanoma, kur galbūt reikėtų karpyti lėšas ir galiausiai parengėmėjai veiksmai. Projektai Žemės ūkio komitetas aiškiai nuomonėje tai e, pasakė, e, kalbėdamas dėl, apie biudžetinės procedūras ir galiojimus. Ir e, praeitįje nepakankama buvo stebėsena. Uh, bandamųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, kalbant apie, apie maržas. Akivaizdu, kad labai daug dėmesio skiriama kainoms, jų pasikeitimams, o ne maržoms ne, ne tam, kai, kaip pasidalyjamos jos yra. Tarkim, investicijos į keulių laikymą. 20-30 procentų investicijų marža yra, o vėliau jau grindinėje ta marža mažesnė yra. Tendencija yra tokia, kad tik porą procentų tenka ūkininkui, o 10-15 procentų tarpininkams, 30 procentų tenka prekybos centrams. Tai, ką siūlo komisija, yra per mažai. Prieš daug metų patvirtiname kitą projektą. Galbūt prisimenate poną Milderį šito komiteto gerbiamą narį. Jis pasiūlė e, projektą, pritarėm jam ir sakėme, kad komisija turėtų išsiaiškinti, e, kokius e, objektyvius kriterijus būtų galima taikyti siekiant nustatyti subsidijas hektarui atidedamos žemės. Dabar dėl kalbant apie regionus, komisija sako, kad vienodos išmokos neteisinga yra. Tačiau komisija nepasinaudo galimybę pateikti objektyvius kriterijus. Šiais metais buvo teiktas pasiūlymas, kuriam pritarė visos frakcijos komitete, rinkos sviruoja mokslininkai negali pasakyti, ką daryti esant tokiai situacijai, verslininkai e, turbūt e, e, viską žino, kaip elgtis, kada, tarkim, iš anksto pirkti cukrų, bet ūkininkai turėtų žinoti, kaip elgtis, kaip pasinaudoti finansiniam priemonėm, kai klausimas susijęs su 21 amžiaus firuojančiam rinkom. Komisija minė 21 straipsnį ir 24 straipsnį žemės ka, kaimo plėtros reglamentą. Ir kiek valstybių iš tikrųjų remiasi, naudojasi šitais straipsniais kad būtų galima panaudoti e, kaimo plėtros lėšas e, mokymams, e, jos nėra labai entuziastiškai nusiteikusios. Ir tuomet aš paklausiau, ar naudojatės lėšom, kad informuotumėt ūkininkus, ką jie galėtų padaryti ūkių ligmenyje, kalbant apie sviruojančias rinkas. Atsakymas yra ne, teoriškai valstybės narės galėtų tai daryti savo iniciatyvą, bet tai yra pagrindinis prioritetas, nes mes žinome, kad ūkininkai ūkių lygmenį vis mažiau gaus iš ES, tai jie turėtų turėti e, priemonę skirtas e, rinkai. Tad iš tiesų e, svarbu, kad komisijai būtų galima pasakyti, kad galima imtis priemonių ūkių lygmenio. Dabar informacija kolegoms. Pateikim, pakeitimo pateikimo terminas Liepos 23. Na ir tikiuosi, kad pasiūlymų bus prieš pradedant e, atostogauti, kadangi tai svarbu kitų metų biudžetui. Norėčiau paraginti labai įdėmiai perskaityti pradinį komisijos E, pasiūlymą ir e, lauksiu tolesnių diskusijų su jumis. Ačiū. Dabar Džiovanėlį sutiksiu žodį ir po to kiti kolegos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmą kartą taryba kažkiek atsilieka, kai kalbame apie biudžeto sudarimo procedūrą. Trialogas dėl biudžeto šiandieną iš ryto uh, um, atrodė taip, kad parlamentas um, gavęs 45 balsus praėjusią savaitę turėjo tikrai labai stiprius įgaliojimus, o taryba tiesiog turėjo pasitenkinti techninės nuomonės pateikimu. Ir buvo kiek pritilusi, kai kalbame apie dėry, būtent dėrybų metu. Uh, Ir panašu, kad e, dėrybos turi baigtis mėnesio, iki mėnesio pabaigos. Tad keista, kad mūsų pakeitimų pasiūlymai turi būti pateikti dar e, net ir ne, nes iki tol, kai to momento, kuomet mes pagaliau sužinosime, kuogi tos dėrybos baigėsi. Uh, Aišku, iki 23 Liepos galbūt tas sprendimas jau bus priimtas, galbūt visą tai jau bus pasibaigę, tačiau galbūt ir ne. Dėl to mums reikėtų tos pakeitimus e, galėti pateikti e, tuo metu, kuomet mes žinosime visus rezultatus. Mes Mūsų konkrečiai komitetas iki šiol dar nėra prieėmęs jokio konkretaus sprendimo, konkrečios savo pozicijos šiais klausimais ir neaišku, kaip mes svarstysime tą grinųjų mokėtojų, grinųjų paramos gavėjų klausimą. Taigi, man atrodo, kad tas dabar daugiau techninio pobūdžio svarstymas daugiau e, leido m, kiek pakovoti tarpusavyje ir išryškinti tas daugiau techninio pobūdžio pozicijas. mažų ir vidutinių įmonių, parama, e, parama mažoms ir vidutinėms įmonės, e, politika susijusi su jaunimo e, darbo, užimtumo skatinimu, visa tai nebuvo pakankamai aktyviai aptarinėjama. Ir būtų įdomu sužinoti iš komisijos, ar iš tikrųjų bus laikomasi tų rekomendacijų, kurias buvo pateikusi taryba. Pavyzdžiui, dėl kišimosi į rinką ir panašių kitų veiksmų ir priemonių. Ar vis dėlto tarybos nurodymai yra pernelyg griežti ir apribojantis. O kai kalbame bendrai apie biudžeto sudarimo procedūrą, Nežinau, ar turėčiau būti optimistas ar, optimist, ar pesimistas šiuo klausimu. Šiandien iš ryto vyko tarybos posėdis, kuris, kuriame ne, neišriškėjo pasiryžimas dėl e, asignavimų mokėjimams parodyti tinkamą dėmesį. O kai kalbame apie kaimo plėtros politiką, man susidarė įspūdis, kad kai kurios valstybės narės uh, atlikusios tam tikrus skaičiavimus dėl tariamų joms tenkančių išlaidų. Pavyzdžiui, Italija, tuo tarpu kitos valstybės narės apskritai nenori nieko daryti šiuo klausimu. Tad e, susidarė gana paradoksali situacija, mano nuomonė. Ir mes negalime leisti, kad ji ir toliau būtų tokia. O kai kalbame apie kaimo plėtros politikai skiriamą finansavimą, man atrodo, kai kuriuose valstybėse narėse bus patirta daugiau išlaidų, kitose jos bus karpomos. Bet juk negalime leisti, kad dėl to, kad e, trūksta mokėjimo signavimų, mes apskritai. E, nebeplėtosime tos politikos, politikos susijusių su kaimo ūkio, e, atsiprašau, kaimo plėtra. Noriu tiesiog paaiškinti klausimą susijusiu su datomis. Turbūt niekas iš jūsų nenorės susirinkti Liepos 30 ar rūpiučio 1, kad parengtų pakeitimus dėl žemės ūkio biudžeto. Anksčiau Ankstesniais metais mes pakeitimus rengdavome remdamiesi komisijos pasiūlymais, o tada koreguodavome pakeitimus, jeigu taryba pateikdavo kitokius skaičius. Dabar mes remiamės korepero skaičiais ir jie yra paremti tarybos pasiūlymais. Taigi jūs galite pateikti pakeitimus, o sekretariatas imsis tolesnių veiksmų, jeigu tarybos skaičiai skirsis nuo korepero pateiktų sumų. Mes turime dirbti tokiu būdu, nes biudžeto komiteto gerbėmėjai nariai, vienas kurių yra ponas Levyja, nori balsuoti dėl savo galutinio pasiūlymo laiku kad vėliau būtų galima tęsti dėrybas. Mes rengiame tiesiog nuomonę šiuo klausimu ir esame numatę balsuoti rugsėjo mėnesį. Dėl šios priežasties mes ir pasirinkome tokias datas, mes tą darėme ir ankstesniais metais ir sekretariatas yra įpratęs dirbti būtent tokiu būdu. Ačiū. Bene, adesso Ulrich. Prego, onorevole Rodust. Dėkui, Ulrich. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti kolegijai Esterai Delangė. Ji, taip, e, jos temperamentas yra labai uh, puikia e, mūsų atstovė e, kovojant su taryba, kadangi yra tikrai baisu, kaip taryba šiuo metu elgesi. Kalbama apie finansavimo karpimą tarybą, skuba tos karpimus kuo greičiau daryti, tačiau kai kalbama apie kokią nors e, paramos padidinimą, tuomet taryba neria į krūmus. Yra tikrai nepriimtina, kad, pavyzdžiui, finansavimas žemės ūkio E, e, žemės ūkio subjektams yra mažinamas. Mes kaip tik turime kiek įmanoma didesnę paramą teikti šiems žemės ūkio subjektams, kad jie e, būtų stiprus, konkurencingi ir karpyti būtent tos, tokio pobūdžio išlaidas yra tikrai labai blogai. Taip pat mums, manau, neverta net abejoti, kad neturėtume pasiduoti tarybos pasiūlymams. Visi bandomieji projektai, mano nuomonė, yra tikrai labai įdomus. Jie padės mūsų ūkininkams e, įgyti daugiau patirties. Ir e, sustiprinti savo pozicijas, kad ateityje jie galėtų sėkmingai atsisakyti iki šiol teiktų subsidijų. Bet mes jiems tikrai nepadėsime dabar mažindami paramą. Aš manau, kad dabar turimas biudžetas turi būti išsaugotas, taryba turi persvartyti, persvartyti savo poziciją. Ir aš manau, kad visi ūkininkai, aplinkosaugos e, organizacijos e, e, tikrai bus mums dėkingi, jeigu matys, kad mes kovojame už protingą tvarų biudžetą ir dėl to mes pritarėme ir remiame E, mūsų pranešėją ir e, remiame ponę Esterą. E, tikėkime, kad ateityje bus tikrai pasiekta gerų dėrybinių rezultatų. Kas toksai? George Lyon. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kolega Giovanni Lavija, aš kartais esu nustebęs tarybos pasiūlymų. E, kolega Lemasiur e, tai pavadino melagių žaidimu. Ir mes turime biudžetą, kuris yra paremtas kiekvienos valstybės narės valdančiosios institucijos prognozėmis dėl būsimų išlaidų. Taigi komisija gauna šias prognozes 20 e, procentų jas sumažina, kadangi mano, jog jos yra pernelyg optimistiškos ir parengia metinius skaičius. E, kolega mane pataisė ir sako, kad komisija 30 procentų sumažina valstybių narių prognozes. Tuomet yra parengiamas e, biudžeto projektas, šiuo atveju 2013 metų biudžetas ir sakoma, kad skaičiai yra išpūsti. Valstybės narės sako, kad skaičiai yra išpūsti, nors pačios pateikia tokius skaičius. Taigi aš manau, kad šis, ši analogija, kai kalbama apie melagius, yra gan tinkama. Aš norėčiau štai ką pasakyti. Aš nepasisakau prieš sumaž... išlaidų sumažinimus. Jeigu jie yra būtini ir neturės didelio į poveikio žemės ūkio veiklai. Jeigu taryba siūlo, kaip suprantu, iš kolegų sumažinti išlaidas, tai norėčiau sužinoti, kokia yra komisijos nuomonė dėl tarybos pasiūlymo, koksgi bus tokio taupimo poveikis ir koks yra komisijos požiūris dėl finansinės paramos mažinimo. E, kokie yra skirtumai tarp tarybos ir komisijos ir ar komisija mano, kad tarybos pasiūlymas yra pagrystas. Ačiū. Dėkoju Džordžui. Dabar išklausykime komisijos. Džiaugiuosi galėdama suteikti žodį Aldo Longo. Ačiū pirmininkė. Man buvo ši užduotis labai sudėtinga. biudžeto komiteto pozicija kelia sunkumų. Mes manome, kad biudžetas, jo pasiūlymas buvo tinkamas, jis yra ribotas, pagrystas taupimu ir pagrystas mūsų atlikta poreikių analizė, kaip ponas Levyje sakė. Mes rėmėmės valstybių narių pateiktą informaciją mes gauname valstybių narių skaičius, pasitelkėme metodologinį požiūrį ir pasveriame valstybių narių prognozes. Kai buvo rengiamas 13 metų biudžeto e, projektas, mes atsižvelgėme dėmesį į tiesioginės paramos laipsnišką atsisakymą ir taip pat į teigiamus poslinkius žemės ūkio rinkose. Dėl to mes nusprendėme kai kurias išlaidas šiek tiek padidinti. Mes taip pat turėjome, rengdami šį biudžeto projektą, atsižvelgti į kai kuriuos praeitie priimtus sprendimus ypač kai buvo atliekama bendrosios žemės ūkio politikos peržiūra. Be to, negalėjome netkreipti dėmesį ir į daugiametę finansinę programą bei programų vykdymą. E, programų vykdymas paspartėjo ir 2013 metais tai taps dar svarbesnis dalykas todėl mums reikės padidinti kai kuriuos mokėjimų asignavimus. E, mes gavome tarybos organų poziciją, ji šiek tiek mus neramina, mes nagrinėjame tarybos pasiūlytus biudžeto lėšų apkarpimus ir mes norime išsiaiškinti, ar tas lėšų mažinimas yra pagrystas. dėl tarpuskaitos. Ten nėra jokios, jokio pagrindimo. 320 milijonų tai yra tiesiog savavališkas pasiūlymas. Mus taip pat neramina ir kiti elementai. Žvelgiant į dabartinę padėtį, mes manome, kad tai netitinka mūsų prognozių ir yra tiesiog nenuoseklu. Mm Kai rengėme savo biudžetą, vadovavomės prioritetais. Ir dabar mes nenorime iš naujo svarstyti savo pozicijos. Ponas Levija e, buvo visiškai teisus pristatydamas dokumentą. Taip pat norėčiau padėkoti už pakvietimus dalyvauti susitikimuose. Visai, negrei, visai greitai mes pradėsime renkti uh, pakeitimo dokumentą, kurį jūs gausite rūpjūčio mėnesį, e, rugsėjo mėnesį. Mes pateiksime korekcijas, korekcinius parametrus ir tuomet galėsime patikslinti savo poziciją dėl tarybos pateikto biudžeto projekto skaičių. Pone pirmininkė, aš esu labai atviras, esu pasirengęs bendradarbiauti su parlamentu, ypač su ponia Delange. Mes jau buvome susitikę, išsamei aptarėme kai kuriuos tarybos pasiūlymus ir galiu pasakyti, kad esame pasirengę darbą tęsti, kad galėtume aiškiau apibriežti esamą situaciją. Dabar norėčiau pereiti prie bandomųjų projektų klausimo, jeigu jūs ne prieš. Šiuo metu šis klausimas kaip tik labai dažnai kyla ir aš norėčiau pasakyti, kad komisija labai aiškiai suvokia, kiek daug svarbos parlamentas skiria bandomiesiams projektams ir parengiamiesiams veiksmams. Tai yra labai svarbi priemonė vykdant politinius veiksmus, bet aš norėčiau Jums priminti, kad komisija šiuo metu yra užsakiusi daug tyrimų ir kartais kyla e, tokių bandomųjų projektų dubliavimuose rizika. Taigi mes nenorėtume, kad tokie projektai parlamento ir komisijos uh, projektai dubliuotųsi. Aš manau, kad reikėtų surenkti posėdį, kuriame galėtume patikslinti e, bandomųjų projektų, pasiūlymų, aspektus, kurie buvo pateikti anksčiau ir šiais finansiniais metais. Taip pat norėčiau kreiptis į ponę Delangę prašydamas detalesnės pozicijos dėl projektų. Taip pat norėčiau sureaguoti į keletą pakeitimų, apie kuriuos kalbėjo ponia Delangė. Norėčiau pateikti daugiau informacijos dėl kai kurių klausimų susijusių su bandomaisiais projektais. Jau praeitie esame sakę, kad kai kalba eina apie kainas ir maržas, yra pateikta nemažai iniciatyvų, kurios atitinka parlamento prašymus. Yra observatorijos mechanizmas kainoms ir maržoms, jis jau egzistuoja. Ir reaguojant į jūsų pasisakymą. E, Pone Delangė, noriu Jums pasakyti, kad mes siekiame padidinti rezultatų platinimą ir skaidrumą. Mes e, ketiname ir toliau dirbti ties šiuo klausimu ir reaguoti į parlamento prašymus. Ir aš tikiuosi, kad jūs tą suprasite, kad pademonstruosite gerą valią. Taip pat norėčiau pakomentuoti maržų klausimą. Atsižvelgiant į tai, kas buvo šiandien pasakyta, problema yra ir mes turime ją išnagrinėti. Yra gerų tyrimų dėl žemės ūkio maržų. Mes esame netaip įsipareigoję perpaskirstimui maržų perpaskirstimui žemės ūkio grandinėje. Taigi mes, ponė Langė, norėtume sužinoti, kokie yra parlamento reikalavimai. Tuomet galėtume kartu nuspręsti, kokio atsako reikia sprendžiant šią problemą. Pirmininkė, mes taip pat galėtume kalbėti detaliai apie kitus pasiūlytus bandomosius projektus, bet, kaip jau ir sakiau, norėčiau, kad įvyktų techninis dvišalis susitikimas šiems klausimams aptarti. Dėl pono Mulderio projekto 2011 metais įsipareigojame skirti lėšas ir dabar jau greit pasirašysime sutartį ir bus 24 metai, e, mėnesiai tyrimui atlikti. Kalbant apie kainų sviravimų valdymą ir apie tai, kaip informuoti ūkininkus. Aš manau, kad geriausias būdas kovoti su kainų sviravimais yra yra atkreipti dėmesį į kaimo plėtros teritorinį lygmenį, nes kiekviena teritorija turi savo rinką. Ir kiekviena rinka skirtingai reaguoja dėl kainų sviravimo. Aš galėčiau kalbėti ir daugiau, bet manau, kad laiko tam nėra. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Dėkoju Aldo Longo. Jūs atsakėte į ne vieną klausimą ir suteiksiu žodį poniai Ester, o po to perėsime prie kito darbo atvarkės klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Ypač dėkoju kolegoms, kurie pasisakė. Dėkoju komisijos atstovui už labai išsamų atsakymą. Mes be abejo sutarėme dėl daugelio dalykų, dėl pavyzdžiui tarpuskaitos ar panašių dalykų. Aš džiaugiuosi, kad komisija pritarė mūsų pozicijai, kad tai yra nerealistiškos nuostatos, dėl to ir siūlymas šiuo klausimu yra tikrai nerealistiškas ir selektyvus. Žinoma, bus labai naudinga išsameu apsvarstyti konkrečius aspektus su komisija, ypač atsižvelgiant į tam tikras tendencijas, į kurias atsižvelgt galės ir kom mūsų komitetas. O kai kalbame apie bandomuosius projektus, manau, kad dar turėsime tęsti šią diskusiją. Varkšas ponas Mulderis. Uh, kuris dar 2009 metų rinkiminės kampanijos metu man pri, papriekaištavo, kad jisai savo pasiūlymus buvo pateikęs dar prieš metus laiko. Tas pasiūlymas buvo susijęs su objektyvių kriterijų nustatymu. O dabar girdžiu, kad turime sutartį, kuri buvo priimta 2011 metais, tačiau tas žingsnis jau yra pavėluotas. E, kad objektyvių kriterijų reikės tada, kai kalbėsime apie bendro žemės ūkio politikos e, reformos įgyvendinimą. Yra labai gaila, kad politika, politinė realybė žingsniuoja daug sparčiau, negu mes norėtume. Kai kalbame apie maržų pasiskirstimą, tai ir toliau liks Europos parlamento darbo prioritetu. Aš Džiaugiuosi, kad komisija pageidauja diskusijos su parlamentu šiais klausimais. Aš čia žvelgiu į ponę Maginės, kuri įsijungusi neformalios darbo grupės veiklą. E, būtent toje grupėje yra svarstomas e, maržų pasiskirstimas e, realizavimo grandinėje. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. Mano tekste be jokios abejonės bus išryškinta ir pabrėžta, jog čia e, e, šį klausimą būtina dar svarstyti, dar reikia tobulinti sistemą. Dėl kainų sviravimo aš suprantu, ką jūs sakote. E, kaimo plėtros politikos kontekste reikia svarstyti šį klausimą, tačiau mums labai svarbus yra tie ūkiai, kurie ir kenčia nuo tų kainų sviravimo ir, E, galbūt reikėtų pakoreguoti, atitinkamai paderinti e, jau dabar vykstančius bandomuosius projektus ar dalintis geriausią turimą praktiką. Jūs apie tai kalbate, tačiau aš kiek kalbėjausi su kai kuriomis kurių valstybių narių atstovais, tokios geriausios praktikos nėra. Tai aišku, būtų labai puiku ir pageidautina, e, kai mainytis patirtimi ir pasinaudoti tą geriausią turimą praktiką. Uh, atsižvelgiant į naujausius 21-ojo amžiaus poreikius, reikalavimus. Bet galbūt būtų galima šiame kontekste pasvarstyti ir, ir horizontalesias viršutinės ribas e, kaimo plėtros srityje, galvoti ir apie mokymų e, klausimą. E, šiame kontekste aš matau, kad komisijos atstovai pritariamai linksi. Aš manau, kad būtų galima parengti ir studiją skirtą geriausios praktikos e, mainams. Ir galbūt tuos dalykus finansuoti ne išimties tvarka, ne iš žemės ūkiui skirto biudžeto, bet iš, pavyzdžiui, e, socialinio fondo biudžeto. Pirmininkas. Dar kartą pakartosime, kad pakeitimų pateikimų terminas yra 2012 Liepos 23 dienos 12 valanda. Dabar pereiname prie šešto punkto, tai yra gana neproblematiškas klausimas. Čia kalbama apie reglamentą numeris 3 iš 2008 metų dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečioje šalise, šalise dalinio keitimo. E, pranešėjas yra Jose Bovė. E, reikia pateikti tam tikrų pakeitimų, e, nors didieji pakeitimai jau būtų padaryti, buvo padaryti. Taigi, Žozė, suteikiu tau žodį. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų. Turi būti atliktas nedidelis pakeitimas, kuris yra saliginai nesudėtingas Tai yra remiantis Lisabono sutartimi reikia padaryti tą reglamento dalinį pakeitimą. Tie pakeitimai susiję su um, žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo, priemonių, uh, skatinimo priemonėmis vidaus rinkoje ir trečiosiose šalise, dėl kurių buvo susitarta jau 2007 metais. Komisija siūlo padalinti E, nuostatas, į tam tikras kategorijas, tai yra bendro pobūdžio nuostatos, tam, tikri, tam tikros techninės detalės susijusios su dviejais, dviejais straipsniais. Tai yra 290 ir 291 straipsnis. Taip pat parlamentui rūpimi aspektai, tai yra produktai, kurie būtų teikiama parama ir horizontalaus e, požiūrio nustatymas. E, temos produktai yra, e, yra suskirstyti į tam tikras kategorijas, yra sudarytas atskiras sąrašas, kuris pateikiamas priedė. Kai kurie kolegos norėjo pasisakyti šią, šią temą, bet galbūt ir ne šiuo klausimu, gal po, ponas Pačeko. Oui, merci, monsieur le président. Je serai aussi très bref. Euh, je tiens à remercier. Ačiū. Aš taip pat trumpai kalbėsiu. Dėkosiu. Padėkoti norėčiau ponui Bovėjau už jo pranešimą. Manau, kad mes visi sutarėme, kad tai yra svarbi parlamentui tema. Būtų svarbu susitarti dėl jos, dėl šio klausimo galutinai. Galbūt reikėtų šiek tiek daugiau lankstumo, gal tokio lankstumo norėtume daugiau, bet kol kas visa, esanti situacija mus patenkina. Pirmininkas, niekas daugiau nenori nieko pridurti. Gerai, tuomet pereikime prie aštuntojo darbo atvarkės punkto. Neatsiprašau, sako pirmininkas. Septintasis punktas, užmiršom septintą punktą. Čia kalbama apie žemės ūkio produktų propagavimą ir informavimą apie juos tradicinių Europos maisto produktų propagavimo strategiją. Pranešimas buvo pateiktas gegužės 30 praeisiais metais. Čia visų pirma kalbama apie Europos maisto produktų propagavimą. Ir čia konkrečiai kalbama apie tų produktų propagavimą ir informavimą apie juos ir konkrečias priemonės. Suteikiu ponui Bovėjai žodį. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Iš tiesų pranešimo tikslas remtis komisijos komunikatu paskelbtų 12 gegužio. Komunikatas buvo skirtas remimui ir informavimui. Manyčiau, kad tai labai tvirtas pagrindas. Turėtumėm siekti, kad būtų laikomas labai aiškaus požiūrio į produktus, aišku, labai daug e, tikėsi ES piliečiai. Jeigu pažvelgtumėm į Eurobarometro e, tyrimus, e, žmonės nori kokybiškų vietoje pagamintų produktų, tokia tad rinka. Taigi esmė yra tokia, kad reikia aiškumo, atrankumo, tai būtų pirmas žingsnis ir reikia nuoseklumo tarp šito požiūrio ir kitų E, instrumento. Tad dabar labai svarbu, kad e, daug kas būtų visiškai aišku, siekiant remti konkrečius žemės ūkio produktus, tam tikrus gamybos būdus, geografiškos, e, geografinės tam tikros apriepties produktus, tradicinius produktus ir žinoma, reikėtų siekti, kad vietoje būtų uh, E, vykdoma priekyba tais produktais, kurie bus vartojami e, vietoje. Ir pasiūlymuose reikėtų būtent tai parodyti, kiek gamybos metodas padės mums plėtoti priekybą vietoje atskiruose sektoriuose tai neturėtų apimti visos maisto grandinės, reikia, kad tam tikra vertė liktų vietos aplinkoje, kad tai duotų naudos ūkininkams. Ir tai siejasi su europinė pridėtinė vertė. Ir būtent tai padės stiprinti vietoje žemės ūkį kad pasiektumėm tų tikslų, mums reikia naujų remimo būdų ir biudžetas turi būti iš esmės didesnis. Tai sakiau prieš pačias pirmasis diskusijas. Šiandien esu už tai, kad biudžetas būtų aiškus, stiprus, kad galėtumėm pasiekti e, visų užsibrieštų tikslų. Dėkui. Ačiū Žozebove už pristatymą pranešimą. Dabar galima pradėti diskusijas. Pone Neveš. Po to panas Jūs. Ačiū, ačiū pirmininkė. Manau, kad e, tai puikia galimybė. ūkininkams sudarys įspūdis, kad visos jų investicijos į visuomenės sveikatą, gyvūnų gerovę e, socialinės sąlygas, kad visa tai nenueis niekais. Matome, kad reikalavimai vis griežtėja, standartai vis griežtėja žemės ūkio srityje, tačiau tai nelėmė to, kad produktai būtų kokybiškesni, kad ūkininkai daugiau e, uždirbtų. Labai svarbu remti žemės ūkio produktus vietos kon kontekste e, turėtų būti remiami ūkininkų turgus, prekiaujama vietose ir e, turėtumėm pasinaudoti tą bendrą erdvę be sienų 500 milijonų vairo, vartotojų. E, turėtumėm remti įvairius produktus, geras kainas, kalbant apie kokybiškų produktų gamybą, jos remimą dabar nepakankamai darome, kad užsitikrintumėm gerą padėtį pasaulinėje rinkoje, tad reikia remimo programų ir šiame kontekste manau, jog svarbu, kad e, propagavimo strategija remtų eksportą Europos gamintojų produktų, ypač MVI, kad e, jie e, galėtų pasinaudoti tuo, kad vartojimas didėja kylančios ekonomikos rinkose, turime eksportuoti naujas rinkas, turime užtikrinti, kad e, MVI galėtų vykdyti tokį eksportą, turime remti uh, MVI, kad jos burtųsi į grupės, kad pasiektų kritinę masę ir kad tuomet galėtų prekiauti pasaulinėje rinkoje, nes iki šiol tai buvo jiems gan sudėtinga. Turime įveikti tam tikras problemas, kliūtis, kurios neleidžia eksportuoti, turime teikti informaciją, turime e, remti reikia informacijos konkrečiom temom ES. Turime pateikti eksporto duomenės, reikia informacijos apie tai, su kuo reikėtų kontaktuoti trečiosiose šalėse, reikia gairių skirtų eksportui, mažmeniniai rinkai, viešbučių rinkai ir tuomet žmonės galėtų būti aktyvesni ES, kad galėtų siekti tokios paramos ekspertui. E, už ES ribų reiktų bandomųjų projektų šioje srityje ir per tokias programas e, reikėtų numatyti e, garantijas. Dabar ES griežtesni reikalavimai susiję su atsiekumumu, ženklinimu, saugumu, labai aukšti aplinkos saugos standartai, aukšti ir darbo, ir gyvūnų gerovės standartai. Ir tokios e, sąlygos e, keliamos ūkininkams reiškia, kad jų produkcija kokybiškesnė, tačiau ūkininkai turi gauti ir tam tikros naudos iš savo e, pastangų. Mums reikia daugiau skaidrumo, kalbant apie programų atranką nacionalių lygmenių. Komisija turėtų pateikti aiškias gairias valstybėm narėm, turime vertinti uh, programas ir čia norėčiau pabrėžti tai, kad esamų programų vertinimą reikia gerinti, reikia tinkamai vertinti programas, reikia konkrečių rodiklių, pavyzdžiui, ar e, įvykdžius programą padidėjo užimama rinkos dalis Na, galbūt e, egzistuojančios programos ir davė teigiamų rezultatų, kalbant apie žemės ūkio produktų propagavimą ir informavimą apie juos, tačiau reikia gerinti padėtį, ypač kalbant apie administracinę naštą. Na, o kalbant apie biudžetą, mūsų pranešės e, tai jau sakė, tai turi lemiamos svarbo šiame kontekste ir komisija turėtų svarstyti galimybę iš iš anksto išmokėti lėšas, galbūt trečdalį, du trečdalius. Ir pabaigoje norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą, pritariu bendram bendrai minčiai, bendram požiūriui pranešėjo pasiūlyme. Na, neturime pakankamai detalių. Na, iš tiesų žodžių nelabai daug pranešime, tačiau reikėtų kalbėti apie papildomas pajamas ūkininkams. Tikiuosi, kad e, šis ir kiti aspektai bus e, paliesti pranešime ir. Tikiuosi, kad pranešimas patenkins ūkininkų lūkesčius šioje srityje. Kolegos, yra labai daug norinčių pasisakyti, taigi siūlyčiau kalbėti kaip galima trumpiau, nes vėliau yra numatytas koordinatorių posėdis, ponė Ajuso. Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, pirmininkė. Atėjo puikia proga parengti tikrą E, žemės ūkio produktų propagavimo strategija ES. Tai yra labai svarbu ir tai prisidės prie ES žemės ūkio produktų reputacijos ir įvaizdžio tiek ES, tiek ir už jos ribų. Mes turime kalbėti apie maisto produktų įvairovę ir apie aukštą žemės ūkio produktų kokybę, kurie yra susijusi su aukštais gyvulių laikymo standartais ir kitais dalykais. Komisija e, teigia, kad e, tai yra kaimo plėtros programos dalis ir aš su tuo sutinku. Propagavimas ir skatinimas turėtų vykti platesnėme kontekste. Aš e, manau, kad reikėtų kalbėti apie tvarę gamybą. Visa gamyba ES turėtų būti tvari netgi sakyčiau, ES produkcija yra tvariausia visame pasaulyje. Mes turime remti ekologiškus ūkius ir tai turėtų įeiti į kaimo plėtros ramstį. Mes turėtume propaguoti ir skatinti žemės ūkio produkciją, kuri suteiktų didesnę pridėtinę vertę. Taip pat labai svarbu yra žiūrėti į kilmės vietos nuorodą, geografinės saugomas nuorodas ir turime remti tokius produktus, turime remti visus žemės ūkio produktus pagaminamus Europoje. Turime suteikti dėmesį į skatinimo stiprinimą visoje Europos Sąjungoje e, valstybės narės yra pateikusios ne vieną pasiūlymą skirtą skirtingoms produktų kategorijoms. Mes turėtume atkreipti dėmesį į kokybę ir mums reikia kokybės ženklų, taip pat turime remti smulkės ir vidutinio dydžio įmonės. Tai tiek aš norėjau dalykų pabrėžti. Ačiū, sako pirmininkas. Vicepirmininkas Polsin, po to tęsime toliau diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Žozė Bovė už parengtą dokumentą. Trumpa tiekimo grandinė yra labai svarbi. Yra Europos Sąjungoje daug smulkių gamintojų, tokių regionų, kur smulkių gamintojų yra labai daug ir jie yra nustumti nuo didžiosios rinkos. Todėl mums būtina sukurti specialias logistinės grandinės ir tai yra labai svarbu siekiant kaimo plėtros. Kai kalbame apie vietos rinką ir vietos gaminius, Turime nepamiršti, kad net ir šiandien daugiau nei 50 procentų ES gyventojų gyvena retai apgyvendintose teritorijose. Todėl mums reikalingos saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos. Šie gaminiai turi būti saugomi tai nėra anonimiški produktai, kuriuos gyventojai įsigyja Paryžiuje ar Stokholme. Yra gaminių, kurie galbūt nėra patys svarbiausi tiekimo grandinėje, bet mes turime saugoti tradicinius gaminius ir specifinę produkciją nes ją pagaminti reikia specialių žinių. Mes žinome, kad e, maisto pramonė šiuo metu taiko daugybę automatizuotų procesų. Ir tai nėra blogai, kadangi tokiu būdu maistas e, tampa prieinamesnis, bet dėl tos pačios priežasties prarandame smulkius gamintojus ir jų sukauptas žinias bei taikomas technologijas gaminant jų produkciją. Taigi kyla klausimas, ar dar liks kažką automatizuoti kitoms kartoms. Taigi mes turime galvoti šią linkmę ir negalime pamiršti biologinės įvairovės klausimo. Negalima, kalbant apie biologinę įvairovę, kalbėti tik apie mažėjantį rūšių skaičių. Turime saugoti regionuose ir konkrečiose zonose augančius augalus ir laikomus gyvulius. Tai yra būtina sąlyga, jeigu mes norime išsaugoti žemės ūkį ateityje apskritai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai kalbėsiu. Pritariu viskam, ką pasakė kolegė Jūzo. ypač kai kalbėjo apie tos mums labai svarbius klausimus. Norėčiau pateikti porą pastabų. Visos e, e, gamybos rūšis ir e, procedūros, visos gaminių nišos, kurios yra iki šiol remiamos ir finansuojamos, neturėtų, joms skirtas finansavimas neturėtų būti karpamas. Tai yra pabrėžiama pranešime. Tačiau nepanašu, kad komisija norėtų toms priemonėms skirti daugiau lėšų jeigu e, tos priemonės bus, išliks tokios, kokios buvo iki šiol, tuomet neturime stebėtis, kad e, kils nepastenkinimas iš ūkininkų pusės. E, kaimo plėtros kontekste skiriama parama ir turėtų, turėtų išlikti toje skiltyje ir nebūtų kel, neturėtų būti keliama kažkur kitur į kitas eilėte, eilutes. Kita pastaba visos, e, visi gaminiai, kurie yra maisto produktai, turėtų būti traktuojami pagal tas pačias nuostatas, e, pagal vienodas taisyklės ir principus, neturėtų būti e, jokios diskriminacijos. Paramos priemonės tam tikriems produktams, pavyzdžiui, vynui, šiuo metu yra teikiamas E, pasaulinėje rinkoje. Mums reikia tas priemonės perkelti ir į vidaus rinką. Aš jau apie tai esu kalbėjusi ir e, tai dar kartą pabrėšiu savo pakeitimo pasiūlymuose. Pone Bovė, jūs nekalbate apie e, realizavimo paramos svarbą krizės metu. Tai yra labai svarbus punktas. Mes manome, kad čia reikia kalbėti ne vien tik tai apie kokybę, bet ir apie tai, jog atsiveria tikrai dideli šansai atsižvelgiant į dabartinę krizę bendrijos žemės ūkio e, gamintojams, produktų gamintojams suteikti naujas galimybės. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Savo frakcijos vardu ir panios Dandžilė, šiandienas pranešėjos vardu. Jie e, vėlai atvyks į Bruselį ir vėluoja diskusijas. Kolegos, norėčiau pasakyti, kad pritarėme bendrai pranešimo minčiai Anksčiau remimas buvo orientuotas į produkcijos kiekybę, siekis buvo atsikratyti e, perprodukciją. Ateityje turėtumėm kalbėti apie tai, jog turime remti kokybiškus produktus, duodančius europinės pridinės vertės, tačiau, e, tačiau turiu dar ir porą asmeninių pastabų pranešėjui. Reikia remimo tačiau nemanau, ar remimu išspręsime krizę. Pavyzdžiui, kolė e. krizė Vokietijoje, tai tiesiog buvo neteisinga Europos ūkininkų atžvilgiu, kadangi tokioje situacijoje akivaizdu, kad reikia remimo pasiekėjimui atkurti. Tad reikėtų e, giliau pagalvoti šiuo klausimu, kaip panaudoti remimo programas, kad padėtumėm nuo krizės nukentėjusiems gamintojams. Ačiū, panas Tarabela. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Žosėje Bovė labai teisus, kalbėdamas apie kilmės, e, produktų kilmės e, svarbą ir jų kokybės užtikrinimą. Mes norime, kad tie produktai būtų gaminami Europoje ir realizuojami produktai, ir realizuojami ypač vietoje. Dėl tvarios e, gamybos, dėl kaimo plėtros. Labai svarbu e, žinoti, kaip, kokiamis priemonėmis ir būdais yra gaminamas vienas ar kitas produktas. Reikia aiškiai apibriežti e, tokias, tos, tos būdus ir dėl to yra diskutuojama ir kitose komitetuose ir dėl šio klausimo mums reikia taip pat susitarti. Uh, Taip pat labai svarbus klausimas yra mokyklo aprūpinimas vaisiais ir pienu. Mums reikia sukurti sąsają, o efektyvę sąsają tarp piliečių ir ūkininkų. Pavyzdžiui, mano šalyje yra vykdomas labai puikios iniciatyvos e, šiame kontekste. E, Susik, sukūrėmi kontaktai tarp ūkininkų ir, pavyzdžiui, moksleivių. Ir Vėliau tas moksleivis užaugęs, e, pirkdamas vairius žemės ūkio produktus, e, be jokios abejonės remiasi savo turėtą patirtimį mokykloje. Ačiū panui Tarabelai. Dabar pamaginės. Uh, Ačiū pirmininkė, kaip šešėlis pranešėjas, norėčiau padėkoti Žozė Bove už puikiai atliktą darbą rengiant pranešimą. Man akivaizdu, kad reikia nuoseklios prokavimo strategijos ir norėčiau pagirti pranešėjai. Iš tiesų reikia remti ūkininkus, reikia padėti jiems susidoroti su naujais išbandymais. Pritarčiau uh, keturiem pagrindiniam tikslam išsakytiam e, komunikate. Reikia kurti didesnę maisto sektoriaus pritinę europinę vertę, patrauklesnę ir labiau užtikrintą poveikio e, politikos strategiją, paprastesnį valdymą ir didesnę skirtingų skatinimo priemonių sąveiką. Uh, Ir svarbu, kad tomis priemonėmis galėtų pasinaudoti vartotojai ir ūkininkai. Suvokiame, kad e, biudžetas yra ribotas, bet e, akivaizdu, kad e, per mažai skiriama propagavimui ir pritariu pranešėjui, kad reikia didinti biudžetą skirtą propagavimui, norime, kad vartotojai um, žinotų, kokius kokybiškus produktus gamina ES ūkininkai. Ta informacija reikia pateikti aiškiai, paprastai, kad jie galėtų pasinaudoti tą informaciją. Problemas reikia spręsti labai aiškiai, kad Europos e, piliečiai suvoktų e, naudą. E, turime saugoti viešasias gerybės, turime gaminti aukščiausios kokybės produktus. Pranešėjas uh, kalba apie vietos e, produktus, kad juos reikia vartoti e, regione, kur jie pagaminti, galbūt pranešėjas na, galėtų šiek tiek išplėsti savo pasiūlymą šioje srityje. Šiame pranešime turėtumėm galvoti apie du dalykus. Turėtumėm galvoti ne, ne tik tai apie trumpą tiekimo e, gamybę ir apie kokybiškus e, produktus, tai naudinga ir gamintojams, ir ūkininkams, tačiau taip pat turėtumėm galvoti apie eksportą į trečiasią šalis. Jeigu norime būti konkurencingi, turėtumėm pasinaudoti stipriosiam savybėm mūsų ūkininkų ir e, iš tiesų turime kokybiškų produktų, nišinių e, produktų, kurie yra saugomi įvairiom nuorodom ir uh, turime uh, užtikrinti, kad uh, saugotumėm ir uh, propaguotumėm ir tuos uh, produktus, nes tai gali padėti ekonomikos augimui įvairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, mano uh, šaly, šalyje na, šitas sektorius klesti, bet eksportas pastaraisiais metais suma, sumažėjo uh, 12 procentų. Todėl reikia stiprios propagavimo e, politikos. Kalbant apie mokyklų aprūpinimą vaisiais ir pienu, pritarčiau uh, pranešėjui, kad labiau reikėtų įtraukti piliečius ir ūkininkus ir galiausiai turėtumėm atsargiai apibriežti kokybę, neturėtumėm papildomo apribojimo taikyti ūkininkams ir bandysiu teikti būtent to siekiančius pas, pasiūlymus dėl pakeitimų. Smalit. Ačiū. Paskutinė pasisakys Marian Maginis. Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Jūs tikrai daug dirbote, nes skaičiai rodo, kad mažiau negu 24 procentų ES piliečių žino apie ekologiškos e, produkcijos e, gamybą. Taigi labai svarbu yra žinoti ir informuoti piliečius apie tokius ženklus. Uh, Mane neramina e, paskutinio meto tyrimo rezultatai, kurie rodo, kad jaunimas yra netaip susidomėjęs kokybę ir kilme. Todėl e, turėtume skirti dėmesį mokykloms. E, turėtume pagalvoti apie tai, kad kartais jaunimas turi platesnį požiūrį E, šiais klausimais. Mes turime, aišku, žinoti jų nuomonę ir ją atsižvelgti, jeigu norime žengti teisingą kryptimį. Ir pabaigai dėkoju už jūsų pranešimą. Dėkoju. Marriott, e, dabar suteiksiu žodį komisijai. Počeka. Aha. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi parodytų susidomėjimu šią iniciatyvą. Jūsų parama yra labai svarbi, nes mes rengiame naują teisės akto pasiūlymą ir jūsų pranešimas yra rengiamas kaip tik pačiu tinkamiausiu laiku. Labai svarbu remti aukštos kokybės didelės vertės produktus, tačiau apskritai yra svarbu e, užtikrinti aukštus standartus. Skatinimas turi atnešti konkrečių rezultatų. Susijusius su rinka taip pat reikia informuoti tiek ES, tiek ir kitų šalių asmenis apie ES pagaminamą žemės ūkio produkciją mes turėtume užtikrinti trumpą tiekimo grandinę. Tai yra labai svarbu. E, Ta galime padaryti finansuodami kaimo plėtros ir žemės ūkio programas. Baigdamas norėčiau padėkoti už jūsų išreikštą paramą. Pirmininkas, ačiū, suteiksiu žodį pranešėjui Žozei Bobė, kad apibendrintų diskusijas, prašom. Dėkui. Darbai prasidėjo ir aš su susidomėjimu lauksiu jūsų pasiūlymų, pakeitimų pasiūlymų. Ir kaip komisija sakė, e, čia, mm, ši tema turi labai konkrečius aspektus, kurie atsispindės konkrečiose teisės aktuose ir mums jį turėtų sudaryti sąlygas imtis labai konkrečių priemonių. Uh, Tai yra labai svarbus reikalas, kuris mums visiems rūpi. Ypač turint omenyje mažas rinkas, kuriuose ypač siautėja krizė šiuo metu, stengtis padėti toms rinkoms. Žinoma, kyla įvairių perviršinės produkcijos realizavimo problemų, tačiau, kaip buvo sakyta, yra ir kitų žemės ūkio gaminių kurie nepaisant krizės turi būti ir toliau remiami. Taigi parama yra labai svarbus aspektas. Mes turime ir toliau remti tos, tų produktų gamybą, kadangi jie yra labai vertingi, pridėt, sukuria pridėtinę vertę ne tiek vidaus rinkoje, bet, tiek, bet ir e, tarptautiniu mastu. Tai yra svarbus aspektas, kuris įeina ir į bendros žemės ūkio reformos paketą. Taigi į šį punktą mes turime taip pat kreipti didelį dėmesį. Pirmininkas, ačiū pranešėjui Bovi. Dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra numeris 8. Pranešėja yra ponia Gerling. Čia yra kalbama apie naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą, išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklės ir veiksmų planai. Kaip sakiau, ponė Gerling yra pranešėja. Čia kalbama apie e, apskaitos taisyklės ir veiksmų planus skirtus e, išmetamiems e, e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetalams. Šiame pasiūlyme yra sukūriamos e, apibrėžiamas teisinis pagrindas, kuris yra labai svarbus, siekiant reglamentuoti žemės naudojimą, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės, kitaip LULUCF sektorių. Ir siekiant sumažin, užtikrinti 20 procentų sumaž, išmetamų šesdą kiekio mažinimo tikslą. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai yra gan trumpa nuomonė ir gan aiški ir suprantama. Manau, kad nereikės daug laiko jai aptarti. Bet pradžioje norėčiau pasakyti, kad nors viskas yra gan paprasta, klausimas yra labai svarbus. Ir jeigu mes norime nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą ir apskaitos sistemą, tai mums reikia nustatyti teisingą apskaitos sistemą, nes e, tikrai nenorėčiau ir niekas nenorėtų, kad e, vėliau išaiškėtų, kad apskaitos sistema yra netinkama. Taigi svarbiausia yra sutarti dėl teisingos, tinkamos e, apskaitos sistemos ir vėliau ją naudotis. Taigi turime tokią dabar galimybę. Taigi pradžioje norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi komisijos pasiūlymu, tai yra ambicingas žingsnis, teisinga kryptimi, bet aš padariau keletą dokumento pakeitimų ir juos pristatysiu. Pirma svarbi sritis yra susijusi su dešimtuoju straipsniu ketvirtuoju priedu, su nacionaliniais veiksmų planais. Savo nuomonėje aš nusprendžiau išbraukti nacionalinius veiksmų planus, nes jeigu jie liks tekste, jie turėtų būti savanoriški ir šiek tiek lankstesnio pobūdžio. E, šešių mėnesių laikotarpis pateikti veiksmų planus yra pernelyg griežtas ir aš manau, kad e, toks reikalavimas yra pernelyg griežtas. Tai neskatins atsiskaityti už LULUCF. Na, čia šioje srityje galėsime ieškoti kompromisų su pagrindiniu komitetu, bet e, tai yra vienas iš svarbių mano nuomonės aspektų. Kitas dalykas yra LULUCF suderinimas su tarptautinėmis su konvencijomis, ypač su Durbano konvencija. Aš e, žinau, kad Šis, šis pasiūlymas buvo parengtas prieš pasirodant Durbano konvencijai, taigi aš bandžiau suderinti um, savo nuomonę įtraukiant nuorodą į Durbano konvenciją. Tai reiškia, kad antras straipsnis ir devintas straipsnis uh, šiek tiek e, pasikeičia dėl apskaitos taisyklių ir gamtinių trūkdžių. Trečias dalykas yra deleguoti teisės aktai. Aš pripažįstu, kad deleguotų teisės aktų klausimas yra jautrus. Jis veda prie tarp institucinės kovos. Aš pateikiu keletą pakeitimų pakeisdama komisijos pasiūlymą. Kai kuriais atvejais aš visiškai išbraukiu tokią nuorodą ketvirtajame straipsnėje ir šeštajame straipsnėje, kuris yra skirtas miškininkystės e, sektoriui. E, devinto straipsnio penktojo dalyje e, taip pat siūlau smulkių pakeitimų. Išbraukiau nuorodą į deleguotusius aktus dėl to, kad tai yra politizuotas klausimas. Bet kokius pakeitimus turi peržiūrėti kitos institucijos atsakingos už teisės aktų siūlymą ir tvirtinimą. Tai tiek būtų mano pastabų dėl šio dokumento. Pirmininkas, labai ačiū. Ačiū poniai Gioliai. Pradėkime diskusiją. Mm kalbėtojų sąraše turiu keletą norinčių kalbėti. Norėčiau, kad mm, koordinatoriai susilaikytų kol kas, nes jie galės kalbėti per koordinatorių posėdį. Prašau, ponia Paulsen. Tören för det jag kan kalla ur, durbaniseringen. Durbanisering. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pasiūlymą. E, dėl šio pranešimo jis puikus, bet e, turėčiau pastabą. Kai kalbame apie miškystę Europoje, turėtumėm nepamiršti, kad e, problemos pietų Europoje ir šiaurės Europoje skiriasi. Europos pietuose iš esmės e, reikia sodinti daugiau medžių, saugoti esamus miškus, spręsti problemas susijusią su miškų e, gaisrais, sausromis. Tai yra pasikartojančios problemos. Pavyzdžiui, kas vyksta Valencijos regione, e, kyla daug miškų gaistų, gaisrų. Aišku, būtina kovoti su gaisrais, kilančiais dėl klimato, tačiau e, kitose valstybėse narėse situacija bus kitokia. Mano šalyje problemos visai kitokios. Na, o kalbant apie CO2 surinkimą, tai e, galėčiau pasakyti, jog pas mus e, yra per daug vandens. Tad e, reikėtų rasti kompromisą, reikia rasti bendrumus, bendras taisyklės, tačiau turėtume nepamiršti, jog bendros taisyklės taikomas e, gan skirtingom aplinkybėm, tad iš tiesų reikėtų e, į atskaitomybę įtraukti ir vietos, regioninę dimensiją. Elizabet Kosnager. Ačiū, ačiū pranešėjai už visą atliktą darbą. Manau, jog jos požiūris labai tinkamas. Iš tiesų negalima bejoti dėl LUCF e, tikslų, tačiau, kaip žinome, ne visuomet geri ketinimai virsta gerais rezultatais. Ir e, pranešėja siūlo koreguoti rodiklių sistemą, iš tiesų ją reikia reformuoti. Pirmininkė Palsen minėjo, kad e, kalbant apie miškistę, e, miškinkistę Europoje, valstybės labai skiriasi. Tad e, iš tiesų, e, ko turėtumėm vengti, kad nebebūtų naudojamasi miškais ir e, svarbu, kad sistema nesukurtų labai daug biurokratizmo, todėl reikia atsargesnio požiūrio, atsižvelgiant į GAT dėrybas, reformų planus ir e, numatau vis daugiau biurokratizmo, kalbant apie miškininkystę jos valdymą nauda ir kaina nėra proporcingos. Labai netgi būčiau už paskatas. Nes bet kokia prievarta nebus naudinga. Jei galėtumėm sukurti paskaitas, kaip kad yra kitur, pavyzdžiui, žemės ūkėje, uh, pasiektumėm kur kas daugiau. O ne tuomet, jei e, miškų valdytojus e, verstumėm kažką tai daryti, kalbant apie nacionalinius veiksmų planus. Nes manyčiau, kad dėl to spręsti turėtų valstybės narės ir šit, šitas nuostatas turėtume galbūt švelninti. Ponas Agniu. Jūs žinote, ponė pirmininkė, kad iš manęs galite tikėtis kažko kito. E, pavadinimas turėtų sudrebinti kiekvieną ūkininką. Kasgi sakoma, apskaitos taisyklės ir veiksmų planai dėl e, šiltnamą efektą sukeliančių dujų išmetimo ir pašalinimo. Biurokratija įgaus naują atspalvį Ūkininkas turės apskaičiuoti, kiek yra išmetama tokių dujų ir jas turės pašalinti. Ir kągi gali ūkininkas, kuris laiko gyvulius pievose padaryti. Ne pirmą kartą žalieji lobistai apsunkina gyvenimą. Metano dujų e, daugiausia išmetama pelkėse. Pelkės daugiausiai išmeta metano dujų. Bet kas, kas auga ūkija, absorbuoja CO2. Nepaisant grasinimų, kad aukštesni CO2 lygiai atmosferoje, lyginant su 30 metų atgal, nepaisant to, E, mes neturime šiltų e, žiemų ir karštų vasarų. Aš, pavyzdžiui, savo ūkiją pastebėjau, kad jau išlyjo tiek pat lietaus, kiek vidutiniškai iškrenta kritulių. E, tokia teorija, kuri yra platinama defroje, tikriausia nepasitvirtins. Ir kaip aš turėsiu įvertinti metano dujų išmetamą kiekį savo ūkyje. Kaip man reikės tai padaryti, galbūt įdėkti vapometrą. Agniu Mekinės, Marijad. Dėkuoju, Anjų dabar Maginės, prašom. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Galing už e, pamatuotą e, pristatymą ir už parengtą nuomonę. E, sunku nesutikti su kai kuo, ką sakė ponas Anjų, ypač kalbant apie ūkininkų reakciją į šį pasiūlymą. Aš pati panašią reakciją galėčiau pasidalinti su jumis. Mane neramina praktinis pasiūlymo įgyvendinimo aspektas. Kaip reikės tą padaryti, nes Tai turės didžiulės įtakos BŽUP reformos dokumentams. Iš tiesų, visa tai tik padidins ūkininkams tenkančią biurokratinę naštą ir sudėtingumą. Dėl nacionalinių veiksmų planų pritariu pranešėjai tai yra pernelyg griežtos reikalavimas, bet man nerima kelia ir kitas dalykas, ar mes galime tinkamai apskaičiuoti ūkiuose vykdomą veiklą ir privalomas atsiskaitimas dėl pasėlių valdymo 2013 metais, mano nuomonė, yra neįmanomas. Taigi aš siūlyčiau Žemės ūkio komitetui labai išsamei svarstyti šį klausimą, aplinkosaugos komitete taip pat bus svarstamas šis klausimas. Ir baiminosi, kad pranešimas gali nesusilaukti deramo dėmesio. Taigi dėkoju pranešėjai už jos parengtą nuomonę. Aš pati ketinu pasiūlyti keletą pakeitimų, kad diskusijos vyktų ir kad mes tiesiog nepražiūrėtume šios svarbaus klausimo. Ačiū, Marijat. Dėkui. Tai buvo tikrai labai svarbus aspektas. Reikia labai gerai apsvarstyti komisijos pasiūlymą ir aš suteiksiu ir komisijos atstovui žodį. Ponas Wilson iš generalinio direktorato, aplinkos generalinio direktorato, prašau. From DG Klima, that is, thanks for the word. Dėkoju iš klimato generalinio direktorato. Pirmiausia, dėkoju pranešėjai už puikų darbą. Iš tiesų, šis e, dokumentas, pasiūlymas yra labai e, techninio pobūdžio, jame yra daug e, techninių santraukų, paimtų iš tarptautinių sustarimų ir konvencijų ir pranešėjai iš tiesų labai puikiai pristatė šiuos techninius aspektus ir kalbėjo apie durbanizavimą, už ką aš esu dėkingas. Aš manau, kad reikėtų pabrėžti štai ką. Mes kalbame apie sprendimą dėl apskaitos taisyklių. Tai reiškia, kad e, jis bus taikomas valstybių narių vyriausybėms. Ir kalba eina apie apskaitos taisyklės. Paprastai tariant, kalba eis apie skaičių kaupimą Excelio lentelėse. Čia ne, neina kalba apie papildomą naštą ūkininkams. Norėčiau, kad tai būtų aišku. Žinoma, kas atsitiks vėliau, neaišku, bet šiame pasiūlyme kalba eina apie skaičių e, kaupimą ir įvedimą į vyriausybinės sistemas. Labai dėkoju visiems už pasisakymus. E, bendrausime ir ateityje svarstydami šį klausimą. Ačiū. Ačiū komisijos atstovui iš klimato generalinio direktorato. Suteiksiu žodį poniai Gerling pranešėjai, prašau. Ačiū pirmininkė, reaguodama į komentarus. Kyla klausimų dėl žuvininkystės. Aš lauksiu jūsų pakeitimų, kuriuos galėsime aptarti vėliau. Aš sutinku su tuo, kad yra regioninių skirtumų ir būtina tą aiškiai apibrėžti. Dėkuoju visiems už pastabas e, malonius pastebėjimus, išskyrus, aišku, pono Anjų, bet jis niekuomet maloniai nepasisakydavo mano darbų atžvilgiu. E, klimato generalinio direktorato atstovas kalbėjo apie tai, kad apskaitos sistema yra skirta vyriausybėms, ne atskiriems ūkininkams ir ūkiams. Kita vertus, aš suprantu pono Anjų išlygas ir ponios Maginės nerima, kad jeigu visa tai bus įgyvendinta, tai turės įtakos generaliniam klimato ir aplinkos e, direktoratams dėl tolesnių veiksmų, dėl individualių apskaitos taisyklių. Taigi, man regis, kad Žemės ūkio komiteto vardu aš turėčiau pasirūpinti, kad tai būtų kaip galima paprasčiau ir aiškiau. Ką tik tai atėjau iš aplinkos saugos komiteto posėdžio, jie ten stengiasi viską apsunkinti ir padaryti, kad viskas būtų sudėtingiau. Bet mano nuomonės projektas yra labai aiškus ir labai paprastas. Jokių abejonių nėra, kad ateityje mes dar svarstysime šį klausimą ir galiausiai sutarsime dėl bazinių apskaitos taisyklių. Ačiū. Ačiū pranešėjai. Alvarės dar nori paprašyti žodžio. Trumpai prašyčiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pranešėjai norėčiau pateikti klausimą. Skaitau, kad prači... anksčiau Šiaurės Amerikoje 200 šimtai milijonų bizonų lakstydavo. Kiek jie iki 600 litrų metano dujų iš, išskirdavo į atmosferą. Iki XIX amžiaus pabaigos jų beliko tik tai 300 tų bizonų. Ir ar, pavyzdžiui, tokių, tokių bizonų atžvilgių irgi būtų reikėję taikyti kažkokius kovos su klimato kaita priemonės. Pirmininkas. Manau, kad e, pranešėjai neprivalu atsakyti į šį klausimą. Dėkoju Jums visiems. Baigiame diskusijas ir šią temą. Tik priminsiu pakeitimų pateikimo terminą, tai yra rugsėjo ketvirtoji. Ir taip pat norėčiau pridurti, gal to nepadariau, iki šiol buvai pranešimui e, pakeitimo, pateikim, patei, pakeitimo pateikimo terminas yra rūpiučio 29. Baigiame komiteto posėdį, rytoj 9.30 vėl pasimatysim, o dabar norėčiau paprašyti koordinatorių dar pasilikti salėje. Mes e, būtent šiandieną vakare dar e, surengsime koordinatorių posėdį.